punktas yra e, pono Kramerio pranešimas Europos transporto technologijų strategijų siekiant tvaraus Europos mobilumo ateityje. Suteiksiu žodį ponui pranešėjui. It's okay. Ah. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Pone pirmininkė, mėly kolegos ir kolegės, aš norėčiau pirmiausia padėkoti šešėlinėms pranešėjams, mes puikiai bendradarbiavome, tikrai rezultatai tinkami ir komitete mums pritarė didžioji dauguma. Taigi savo iniciatyva pateiktas pranešimas yra reakcija į komisijos komunikatą skirtą ateities Europos mobilumui ir siekiant sukurti Europos transporto priemonių strategiją. Mes visus sutarėme, kad dabartinės novatoriškos priemonės, kurios taikomos transporto sistemoje, yra nepakankamos. Pranešimo tikslas yra Europos mokslinių tyrimų ir, ir inovacijų politiką suderinti su mūsų tikslais, o tam reikia tinkamai išnaudoti išteklius. Mes nenorime jokių dvigubų e, mokslinių tyrimų, o tai daugeliu atveju atitinka. Atsitinka. Mes norėtume taip pat sumažinti biurokratiją, kad mažos vidutinės įmonės galėtų lengviau gauti europinį finansavimą. Ir mes taip pat norėtume sustiprinti uh, tarptautinius projektus. Jeigu, pavyzdžiui, pažvelgsime į geležinkelio tinklus Europoje, tada matome, kad iš tikrųjų tas, e, tas tinklas yra labai sutrukinėjęs. Ir būtent baigėsi geležinkelis tose vietose, kur prasideda siena. O 20 metų mes bandome susijęti tos geležinkelio tinklus ir vis dėlto dar beveik nieko nepasiekėme. Be to reikia paskatinti ir inovacijas. Kalbame ne apie tik techninės inovacijas, bet ir žmonių elgesys turėtų pasikeisti ir mąstymas. Būtent E, mes matome, kad e, e, kad 6-7 dešimtmetyje automobilių buvo turėti kaip prestižo objektą žymiai svarbiau. O dabar tai yra transporto priemonė ir pasikeitė požiūris į automobilį. Tai mes turime keistis ir mes visi savo mąstymą. Elektromobiliai. Pavyzdžiui, elektromobiliai yra Mm, tik tai tuo atveju naudingesnis, kai jo gyvenimo, gyvavimo ciklas, tai būtent naudojimas, gamyba ir perdirbimas, yra tikrai pranešesni už tradicinius automobilius. Todėl mes sutarėme, kad uh, svarbiausia yra technologinis neutralumas. Rezultatas mums yra svarbiausia, nesvarbu, kokiamis priemonėmis mes tai pasieksime. Aš nesu inžinierius ir, tai, e, ir, čia, ir mano šešėliniai pranešėjai bei kolegos nebuvo inžinieriai, todėl mes techninių priemonių nepasiūlėme. Taigi ES turi būti lyderė šioje srityje. Taigi e, mobilumas turi būti tvarus. Ir automobilius mes turime kurti pirmiausia, neteršiančius aplinkos. Be to reikia bendro duomenų banko ES, kad ten būtų saugomi moksliniai tyrimai, informacija apie juos, kad būtų užtikrinta skaitimas tą informaciją. Be to e, svarbu ir transporto rūšių e, saveikavimas. Taigi būtent e, keliavimas pešiomis, automobilių arba kitomis transporto priemonėmis turėtų būti paprastas ir nesudėtingas ir, ir tvarus. Čia turi būti veiksmumas užtikrinamas kad pasiektume tašką, nuo taško A į tašką B. Taigi, kai kurie aspektai nebuvo pabrėžiami pakankamai. Mes juos iškėlėme į pirmą, į pirmą planą. Pavyzdžiui, e, dėl triukšmo sumažinimo lygio mes sutarėme daug geriau negu anksčiau, nes mes žinome, kad e, aplinkai nekenksmingi geležinkeliai bus e, E, tinkamiausia transporto priemonė tik tokiu atveju, jeigu bus sumažintas triukšmo lygis. Pavyzdžiui, galima mm, riedmenis e, apvilkti atitinkamomis e, medžiagomis, kurios sumažintų per pusę triukšmą, pavyzdžiui, prekybinių, neprekybinių, tiksliau, krovininių vagonų. Vadinasi, jeigu mes kovosime su triukšmo lygiu pačioje pradžioje, tai bus žymiai pigiau ir paprasčiau pasiekti tinkamą rezultatą. Ir mes norėtume, kad tos priemonės būtų remiamos mūsų visų. Ačiū, ponė pranešėjau. Keturi kolegos norėtų pasisakyti. Ponas Erkas Bankiai pirmiausia norėtų pasisakyti. Elnök úr, e, a jelentésből két pont... Ačiū. Aš norėčiau kelis punktus pabrėžti. Ir juos trumpai e, apibrėžiu. Uh, Pirmiausia, dabar tas viešasis transportas. Aš sutinku, kad viešasis transportas yra svarbus, e, kad labai svarbu e, e, susijęti įvairius įvairias transporto rūšis, kad nustatyti atitinkamus transporto punktus, kad miestai turėtų būti sujungti ir sumažinti, žinoma, svarbu taršą. O tam moksliniai tyrimai ir inovacijos yra labai svarbios. Elektrobusai arba kitos transporto priemonės, kurios yra E, varomas, pavyzdžiui, biodujomis, jos turėtų būti prioritetinėmis. Antras punktas - tai sveikata. Ir pranešime kaip tik pabrėžiama, kad transporto priemonės turėtų būti e, saugios ir nekenkti sveikatai. Ir žinoma, e, transporto priemonėms turėtų būti priskirtos tos sveikosios priemonės, tai būtent dviračiai ir pėsčiomis galima vaikščioti. Ačiū, panė pirmininkė. Taigi, transporto priemonių technologijos ir jų strategija turėtų atkreipti dėmesį ir į skirtumus regionuose, kad galėtume sukurti integruotą modelį visą Europai. Regioniniais aspektais yra žinoma daug skirtumų bet reikia užtikrinti mobilumą ir regionuose, kad būtent būtų užtikrinta sąglauda, teritorinė sąglauda. O tam reikia ryšių tarp regioninių ryšių ir tarptautinių e, ryšių bei infrastruktūros objektų. O tam Svarbu, žinoma, užtikrinti mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtrą mobilumo srityje. Labai svarbu, kad ir regioninių lygių būtų priimti sprendimai, kurie padėtų gauti informaciją, kurie padėtų pagerinti e, transportą ir kad ES lėšos būtų skiriamos e, transporto sričiai. Pone Bilbao. Ačiū, pane pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui ir jo kolegoms už atliktą darbą dėl pažangių transporto tinklų. Aš manau, kad pažangus tinklai yra vienas iš svarbiausių Europos reikalų. Reikalinga įtraukti ir regionų bei vietos valdžios institucijas į vietos tinklų plėtotą. Jos taip pat turi suvaidinti pagrindinį vaidmenį, dėgiant naujas technologijas. Vietos valdžios institucijos turi spręsti kasdienės judumo problemas, kurios aktualios europiečiams. Transporto paslaugų naudojimo kreivė tiesiog rodo, kiek svarbi ši sritis. Technologija kaip taisyklė, ženg... technologinė pažanga kaip taisyklė yra spartesnė negu teisės aktų tobulinimas. Todėl reikalinga šalinti kliūtis, užkirtančias kelią veiksmingesnių transporto priemonių panaudojimui. Ponas Ferrera. Ačiū, pona pirmininkė. Inovacijos nebejotinai yra esminis dalykas, kaip kad sakoma, pranešime, bet reikalinga užtikrinti ir transporto tinklo saugumą, kad būtų lengviau jo naudotas, kad būtų aiškiau. Tačiau tenka tik apgailestauti, kad mes nekreipėdėme dėmesio į tikrąją padėtį daugelį valstybių narių, ypač viešojo transporto srityje, tai pasakytina ir apie Portugaliją. dabartiniu metu per pastaruosius keletą metų, tiksliau 20 procentų sumažėjo tinklo apretis, transporto schemos sistemos tapo netokios patogios, daugelis maršrutų yra tiesiog uždaromi ir tuo daroma rimta žala visuomeniai. Kitas dalykas, kad tokiais atvejais žmonės linkia naudotis asmeniniais automobiliais, o tai reiškia didesnės energetinių išteklių sąnaudas. Todėl panašu, kad visą kainą sumokės paprastai žmonės. O dabar komisijos vardu, komisijos pirmininko pavaduotoja Reding. Komisija nori padėkoti pranešėjai Krameriui ir taip pat transporto komitetui už tai, kad remia mūsų pasiūlymą teikti pirmenybę moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai transporto srityje. Tai svarbu transporto sryčiai, bet taip pat svarbu ir siekiant didesnio žmonių užimtumo. Noriu padėkoti parlamentui už konkrečius pasiūlymus ir rekomendacijas, kuriuos komisija uh, išnagrinės ir tikrai daugelį perims nes mes kalbame apie transporto problemas programoje Horizontas 2020 ir kalbame apie tai, kad nacionalinės transporto sistemos turi būti plėtojamos taip, kad būtų užtikrintas judumo tikslų įgyvendinimas, o tai reiškia, kad reikalingi labai aktyvūs pasiūlymai ir noriu už juos padėkoti parlamentui, nes tikiu, kad jie susilauks deramo įgyvendinimo. Ačiū, ponė komisijos nariai. Diskusijos baigtas, balsuosime rytoj dėl šio pranešimo 12 val. Kitas darbo atvarkės punktas yra e, ponios Klėvo Kekuš pranešimas, energijos vartojimo efektyvum priemonių įgyvendinimas ir poveikis vykdant sanglaudos politiką.